nes užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotojas pareiškimas dėl Turkijos didžiojo nacionalinio medžliso sprendimo panaikinti 138 narių parlamentinį imunitetą. Nuo pat pradžios noriu pasakyti jums, kad atsiliekame nuo darbų grafiko. Na, o e, kalbėtojų sąrašas e, šią temą yra labai ilgas. Ribosiu jų laiką vieną minutę. Prašau laikytis e, šio laiko termino. Aš stengsiuosi taip pat elgtis. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį komisijos nariui Han, kad diskusiją galėtume pradėti. Prašau. You, uh, Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai. Pirmiausiai norėčiau išreikšti nuoširdžiausią užuojautą e, nesenų teroristinių išpolių Turkijoje aukų šeimoms, artimiesiems. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti Europos parlamentui už tvirtą paramą mūsų nuosekliai darbo tvarkiai su Turkija. 2015 metų e, ataskaitos rezoliucijoje apie tai kalbama. Ji buvo patvirtinta ši rezoliucija balandžio mėnesį. Europos Sąjunga pademonstravo norą e, pagyvinti iš naujo santykius su Turkija, e, kurie pagrysti mūsų tvirtais principais ir kriterijais. Mes savo ruoštų vykdėme įsipareigojimus dėl politinių dalykų, aukšto lygio dialogai, energetikos, užsienio politikos, saugumo, kovos su terorizmu, ekonomikos ir priekybos įtise vyksta dėl finansinės paramos. Galima pasakyti, kad yra priemonė pabėgėliams taikoma. Mes uh, parengėme atitinkamą ataskaitą, daugiau negu 125 milijonai skirta, e, daugiau negu 125 milijonai išmokėta e, pabėgėliams, kad būtų galima sumažinti spaudimą dėl migracijos. Taip pat mes e, žengėme link bevizio e, režimo pagal kriterijus, e, kurie apibriežti 2013 metais. Bet mūsų bendravimas su Turkija nėra vienpusio judėjimo E, kelias. Mes e, norime konstruktyvaus dialogo ir taip pat reikia žvelgti platesnį regioninį kontekstą ir labai rimtus poslinkius Sirijoje. Turkija yra labai svarbi, svarbi partnerė e, migracijos srityje, taip pat Turkija turi padėti migrantams, kuriems reikia apsaugos, suteikti būstą ir prieglobstį bei maistą. Bet mes aklai nedirbame su Turkija. Reikia siekti, kad Turkija gyvenintų teisinės valstybės principus, pagrindės laisvės. Taip pat mus neramina situacija šalies pietričiuose. Komisijos ataskaitoje pernai dėl Turkijos apie tai kalbama, taip pat ir Europos parlamento rezoliucija. Komisija e, yra rimtai susirūpinusi dėl neseno, neseniai priimto Turkijos parlamento sprendimo panaikinti nemažam parlamento narių skaičiui e, neliečiamybę parlamentinę. Ne. Vicepirmininkė Mogerini ir aš savo pareiškimuose e, padarytuose gegužės 20, 20 e, dieną aiškiai pasakėme, kad įstatymas turi būti taikomas nediskriminuojant niekieno, tai yra labai aiški komisijos pozicija. Sprendimai dėl imuniteto panaidinimo turi būti pagrįsti konkrečiais e, atvejais pagal skaidrius e, kriterijus ir visiškai nepriklausomai nuo e, politinių motyvų tai turi būti daroma. Komisija nekarta kartojo, kad reikia, kalbant apie parlamentarų imunitetą, kalbėti apie labai aiškius kriterijus, skaidrius, kaip tikriausiai yra visų ES parlamentų atveju. Mes taip pat dažnai kalbame apie tai, kad teisinė sistema yra interpretuojama e, neobjektyviai ir tai kelia pavojų parlamento narių žodžio laisvai Turkijoje. Noriu taip pat pasakyti, kad uh, E, bet kokie nusižengimai ar e, nusikaltimai parlamento narių turi e, priklausyti nuo sąžininko proceso. Teisė į sąžininką teismą yra teisinės valstybės principas. Taip pat reikia siekti užtikrinti visuomenės pasitikėjimą teismais. Atitink atliekamos teisminės ir valdžios struktūros Turkijoje turi užtikrinti, kad ta teisė būtų įgyventinama ne tik šių žmonių atžvilgių, bet ir siekiant platesnio stabilumo šalyje. Teisinės valstybės principai yra pagrindas Turkijos politiniai ir ekonominiai pažanga. Dėl to komisija ir e, toliau atidžiai seks šį klausimą taip pat kalbės e, šiuo svarbiu klausimu, palaikydama aukšto lygio kontaktus su Turkija ir paragins Turkijos vyriausybę e, apskritai įgyventinti reformas, kurios atitinka ES standartus. Ir komisija šiuo metu e, dirba sparčiau dėl 23 ir 24 darybinių skyrių ir E, taip pat dabar e, klausimas į valstybių narių pozicijas dėl taisyklių. E, egzistuoja rodikliai teisingumo srityje, saugumo srityje, laisvių įtikinimo srityje ir tai yra geriausias būdas įtikinti Turkiją įgyventi reformas ir priartėti prie ES. Ir aš esu dėkingas Europos parlamentui už tvirtą paramą mums dirbant šią srityje. Ačiū Jums uždėmesi. Dėkoju komisijos nary. Dabar norėčiau suteikti žodžių, žodį ponui Predai. Vieną minutę. Ačiū, pirminkė. Nėra kažkas išskirtinio, kaip panaikinamas e, imunitetas parlamento narių. Visose parlamentos taip atsitinka ir Strasbūrė taip pat kartas nuo karto e, tą daroma, bet 138 parlamento nariai neteko e, imuniteto. Ir e, matome, kad dauguma tų e, deputatų priklauso e, kurdų partijai, kuri yra opozicinė e, partija. Ir e, turime e, galvoti apie poveikį, kurį e, turi šis sprendimas atstovavimui piliečių Turkijoje. Mes e, dirbame kaip partneriai su Turkija migracija, vizos, e, darybų skyriai. E, bet mes norime, kad Turkija, kuri, kad Turkija įgyvendintų tų teisinės valstybės principų ir laikytųsi e, savo įsipareigojimų. Ką tik pyri, tris minutės. Dėkui, pirmininkė. Šį rytą palaidoti policijos pareigūnai, kurie žuvo vakarykščiame teroristinėme išpolyje Stambulė. Aš išreiškiu giliausią užuojautą aukų artimiesiems. Niekaip negalima pateisinti tų baisių išpolių, bet reikia ieškoti ilgalaikio kurdų problemos sprendimo. Tai svarbu ir Turkijai, ir tiems piliečiams, kurie gyvena tos šalies pietryčiuose. Sprendimas e, Turkijos parlamente atimti imunitetą ketvirčiui savo e, narių, e, narių, kurie priklauso kurdų opoziciniai partijai, kelia problemų. Manytume, kad tai negeras žingsnis. Ne todėl, kad manome, kad politikai turėtų turėti imunitetą nuo persekiojimo, bet todėl, kad tai kertasi su visais demokratiniais principais. Siekiame užtildyti oponentus dėl jų politinių pažiūrų. Net e, e, taip, visos pusės yra padariusios klaidų. E, daug kas matė nuotraukas. E, kur parlamentarai dalyvavo PKK teroristų laidotuvėse. E, tad e, galima suprasti tuos jausmus, bet vienintelis būdas problemą išspręsti yra žvelgti į priekį. Tuos problemas neišspręs nei šis sprendimas, nei karinės informacijos. Dar daugiau, šis reikalas daro įtaką ir santykiams tarp ES ir Turkijos. Mes matome, kad e, remiantis e, Turkijos kovos su terorizmu įstatymais e, dinksta Turkijos piliečiai, žurnalistai, akademinė pasaulio atstovai yra kišami į kalėjimus. Labai svarbu atnaujinti taikos procesą, bet tas procesas turi būti atnaujintas Turkijoje. Ir geriausia vieta to siekti yra nacionalinėje asamblėjoje. Todėl visi turime drauge pasisakyti prieš terorizmą ir užbaigti kraujo praleimą visų Turkijos piliečių labui. Dėkui. Dabar žodis ponui Marijas. Vieną minutę. Pirmininkė, Turkijos režimas vis dar nepaiso tam tikrų teisių. Atimtas parlamentinis imunitetas 138 demokratiškai išrinktiems parlamento nariams. Jie atstovauja 25 milijonams žmonių gyvenantiems e, kurdų e, gyvenamose vietovėse Turkijoje. Mes esame parašę poniai Margarinį laišką, prašydami įsikišti. Ir e, ragindami mm, įsikišti, kad Aja Sofija nebūtų skaitomas Koranas kiekvieną dieną. E, E, mes matome ir smerkėme provokacijas prieš krikščionybę. Pone Hanna, atėjo laikas nustoti lankstytis sultonui. Grafas Lamsdorfas. Pustrečios minutės. Ačiū, pirmininkė komisijos nariai. Mes visi esame parlamento nariai. Žinoma, būna tokių situacijų, kai reikia atšaukti kolegos um, ar kolegės neliečiamybę, bet mes, kaip, įsivaizduokite, kad mes parlamente atšauktumėm daugiau negu šimto kolegų neliečiamybę. Dėl ko? Dėl tariamų nusi, nusižengimų. Tie nusižengimai galėtų būti nuo smulkiausio iki stambiausio. Sunku įsivaizduoti, bet kuris parlamentas, kuris taip pasielgia, tikrai labai stipriai nustebina. Labai stebina mane, kad Turkijos nacionalinis medžlisas taip nusprendė. Taip pat peržiūrėjau kriterijus, juk Turkija oficialiai vis dar siekia tapti ES nare. Pagal Eurolexą kriter, pirmas kriterijus būtų e, tvarka, e, taip pat žmogaus teisų gerbimas ir e, pagarba e, mažumoms. Jeigu parlamentas nebėra reprezentatyvus, o taip yra, jeigu yra atšaukiama 138 asmenų e, imunitetas, tada negalime kalbėti apie demokratiją ir saugumą. E, ja, tai yra kurdų partija, todėl negalime kalbėti ir apie mažumų teisės. Demokratija yra tai, kai teisėtai išrinktas asmuo turi teisę eiti pareng, pa, pareigas. Jis negali būti persekiojamas be teisės persekioti. Perži... Pažvelkime į padėtį Turkijoje. Tarptautinis teismas teigia, kad e, šis, ši procedūra yra politizuotas. Pažvelkime į e, žiniasklaidą, į žurnalistus, kaip, kaip su jais elgiamasi, kaip yra elgiamasi e, aikštėse, kai vyksta demokra, e, demonstracijos, kur yra žodžio laisvė. Įmamasi įvairiausių priemonių nutildyti įvairiausias grupės. Dabar bandoma nutildyti kurdus yra imtasi visokiausių priemonių, dabar yra bandoma nutildyti HDP partiją. Ar, geriau, ar gerėja padėti, saugumo padėti šioje šalyje? Man atrodo, kad ne. Ne tik tai iš ES kampo žiūrint, bet ir iš e, Turkijos piliečių perspektyvos taip pat padėtis tikrai blogėja. Ponas, e, ponė Cimer, trys minutės. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamos kolegės, kolegos, praėjo metai nuo tada, kai HDP rinkimuose šventė sėkmę pernai e, birželio 7 dieną ir būtent tą dieną Erdogadas pasirašė e, atinkamą sprendimą e, sustabdydamas neliečiamybę 138 parlamentarų. Manau, kad tai nėra šiaip formalus veiksmas. Tai yra labai apgalvotas žingsnis, kuriant prezidentinę sistemą, autokratinę sistemą. Aka, e, ši partija ir pats, pats prezidentas kenkia savo, kenkia kur, tur, Turkijos demokratijai. Mes netekome žado, kad 21 amžiuje Europoje galima šitaip sukurti baimės ir įbauginimo atmosferą. Čia kalbu ne tik tai apie HDP parlamentarus. E, Vokietijos bundestage buvo atitinkamai pasisakyta ir dabar Erdoganas reikalauja, kad būtų imtasi priemonių prieš Vokietijos atitinkamus e, politikus Bundestago E, Bundestago e, parlamentarus. Čia galiu pasakyti tai tiek, kad e, Erdoganas bando kovoti prieš tuos parlamentarus, kurie naudojasi žodžio laisvę parlamente. Ir jeigu Erdoganas turėtų, te, turėtų galios, tai čia kokiam tre, dviem trešdaliams mūsų irgi atimtų neliečiamybę. Todėl norėčiau pasakyti, kad e, tarp HDP partijos tų kolegų, kuriems buvo e, panaikinta neliečiamybė, ne vienas dalyvavo ir mūsų posėdžiuose čia. Ir jų neliečiamybė buvo panaikinta todėl, kad jie naudojasi žodžio laisvę. Jie kalba apie. Tai yra tie parlamentarai, kurie bandė dirbti ir kurti demokratiją manau, kad negalime tiesiog užsimerkti, mes turime kalbėti, juk kalbame čia apie labai rimtus dalykus. Jeigu komisija sako, kad reikia pasitikėti teisingumu, o aš sakau, kad iki šiol pastaraisiais e, metais e, Ordoganas pakeitė didžiąją daugumą teisėjų ir prokurorų, tai kaipgi mes galime uh, E, pasitikėti teisėje saugą, kad ji bus e, ne, nepriklausoma, nešališka. Negalima šitaip, e, negalima užsimerkti, negalima leisti taip sutrypti demokratijos. Valero, dvi minutės su pusė. Jeigu esi išrinktas į Turkijos parlamentą, e, kad būtum išrinktas nesunku įveikti 10 procentų slengsti, bet taip pat yra pavojinga būti parlamento e, nariu. Ir pernai birželio mėnesį įvairių e, grupių, įvairių partijų atstovai pakliuvo į parlamentą. Komisija parengė pažangos ataskaita po praeitų rinkimų ir buvo pasakyta, kad e, žiniasklaida yra e, persekiojama opozicinės partijos. Taip pat įsivyravo e, grasinimų kandidatams atmosfera. PKK demokratinė partija patyrė persekiojimų ir Taip pat priimtas įstatymas, kuris leidžia e, bausti parlamento narius, e, ypač jeigu jie tariami įvykdė nusikaltimus prieš Turkijos valstybę. Kai kalbame apie vizų režimo liberalizavimą Turkijai, ES turi pasižiūrėti į žodžio spaudos laisvės. Ir e, kiek iš mūsų kritikuoja Turkijos prezidentą. Ir jeigu taip darome, Kaip mums tai atsilieptų, jeigu mes būtume Turkijos piliečiai? Imunitetas dabar e, narių yra panaikintas, bet kodėl e, taip neatsitinka prezidento ir kitiems parlamento nariams? Mes e, turime argumentuoti e, vizų liberalizavimą ir žiūrėti į tai, kaip iš tikrųjų viskas yra. Parlamentas yra išsakę savo susirūpinimą dėl to, kad neaiškiai apibrėžiamas terorizmas, propaganda, Ir reikia, e, dėl to labai sunku yra įvertinti, ar nusikaltimai įvykdyti ar ne. Ir E, taip pat e, žinome, kas buvo, koks kilo korupcijos skandalas 2013 metais Turkijoje. E, toliau prezidentas nori griežtinti kovos su terorizmu įstatymus, mokslininkai, visi tie, kurie tiki demokratiją, įstatymo viršenybę gali nukentėti parlamentas dabar, jau tas įstatymas yra patvirtintas ir dėl to turėtų būti gėda. Ponas Kastaldo, vieną minutę. Na, kalbant apie situaciją Turkijoje, patys Turkijos piliečiai bando atsakyti šį klausimą. Sprendimas priimtas tiesiog uh, atimti teisės iš piliečių, iš parlamentarų, situacija Turkijoje keičiasi. Erdogano tikslas yra pakeisti konstituciją, kad sustiprintų savo įgaliojimus. Jis siekia uh, sumažinti 139 išrinktų parlamentarų teisės. Uh, kurie atstovauja kurdų teritorijai ir iš tikrųjų tai šokiruoja. Uh, kasdien e, per e, žinias e, išgirstame vis naujų ir naujų dalykų, kurie mus šokiruoja, o šis yra dar vienas prezidento išpolis prieš Turkijos žmonės. Kaip galime net kalbėti apie tokios šalies kaip Turkija galimybės dėrėtis dėl narystės? E, tokie pribojimai turėtų būti kuo greičiau e, panaikinti, nes tai yra šokiruojantis dalykas. Dėkuoju, ponas Ferran, vieną minutę. E, vis Erdoganas, bet kai kada po šantažo imigracijos rytyje naujas projektas, jo tikslas aiškus - nutildyti opoziciją genocido prieš armenus klausimų nieko naujo iš Europos. Uh, matome dar kartą, kad Turkija e, grasina Europai. Mūsų frakcija, e, Tautų Europos frakcija, jums e, primena apie jūsų atsakomybę. Kada pareikalausime, kad būtų nutrauktos darybos su Turkija. Ar jūs manote, kolegos, kad Erdogano diktatūra yra valdymo modelis atitinkantis Europos vertybės? Ačiū. Domnul Sinadinos, un minut 30 de secunde. Ponas Sinadinos, vienai pusantros minutės. ponė pirmininkė. E, Turkija, Turkijos teritorija yra žemės pavoktos iš graikų, armėnų. Istorija tai liudija. E, o kalbėdamas apie e, armėnų genocidą, pasakė, mes gyvename kurdų teritorijoje, kito tarpu kurdai dar buvo e, arkleganiai. Ši teritorija e, priklausys mums. E, Turkiai tik šimtas metų, o Kurdistanas penk, turi 500 metų. 500 metų istorijos. Ką jis pasakė? Jis pasakė, kad e, jūs pasirašėte savo mirties nuosprendį, jūsų galvos bus nukirstos. E, pone Šulcai, noriu paklausti pono Šulco, kam jis pritaikytų sankcijas e, drąsiam turk, kurdų parlamento nariui ar turkams? Tai yra de, parlamentinė demokratija, kurią reikia ginti. Ar kas nusikalto, ar kurdas, kuris paminėjo istorinį faktą, ar turkas, kuris jį įžeidė, pagrasino jį nužudyti ir, ir mm, vykdyti nusikaltimus prieš e, taikius piliečius. Nes, neseniai jie atsisakė pagerbti oficialius paminklus. E, Šulcas, kuris anksčiau yra dirbęs knyginę, tikrai yra susipažinęs su istorija. Pane Zomer, vieną minutį. Pirmininkė, pagrindinės vertybės trypiamos kojos, kojomis. Ketvirtis parlamentarų, ketvirčių parlamentarų atimtos, atimtas imunitetas, tai yra tiesiog spjūvis mums į veidą. Nutildyta daugybė žurnalistų, jiems grėsia suėmimai. O dabar kurdų opozicijai grėsia toks pat likimas, ji taip pat grubiai nutildyta, ji tiesiog sunaikinta Tai reiškia, kad netrukus bus nauji rinkimai, bus papildomi rinkimai, kadangi AKR reikia tų mandatų, kurių jam reikia tam, kad pakeistų konstituciją. Tai prezidentinė diktatūra. Tai Turkijoje yra baimės atmosfera, bet ne tik Turkijoje tai yra problema, tai yra problema ir mums. Mums reikia patikimos Turkijos, mūsų patikimo partnerio visame regione. Tačiau tas partneris jau nėra patikimas. Galų gale reikia kažkaip į tai reaguoti. Reikia užbaigti tas kalbas apie tolesnės dėrybas ir pasakyti, pavadinti daiktus tikraisiais jų vardais. Ponas Andrulakis, vieną minutę. Visų pirma, norėčiau nuoširdžiai užjausti teroristinio išpolio. Jauna το αποτέλεσμα των επιλογών του, των πολιτικών του επιλογών. Ponas Erdoganas atves Turkiją į politinius viduramžius. Jo veiksmų pasiekmė atsiliepia kasdieninėme Turkijos žmonių gyvenime. Jis 138 parlamentarus apkaltino paramą terorizmui. Mes negalime likti stebėtojais kai e, tokie veiksmai vykdomi parlamentarų atžvilgių. Negalime stovėti ir laukti, kol e, žuva žmonės, e, tokie miestai kaip Musabini yra greunami. E, e, Ponas Erdoganas e, negerbė Hie Sofiją e, mečetės kaip krikščionybės simbolio. Jis uh, turėtų iš mūsų gauti aišku signalą, kad uždaro bet kokias duris į narystę Europos Sąjungoje. Komisarė, klausėmės atidžiai to, ką sakėte. Suprantu, kad jūs nogastaujate dėl susidariusios situacijos ir ją nuolatos seksite. Kai dėl situacijos Turkijoje, tai aš pats esu labai sunerimęs dėl komis, komisijos pozicijos ir ar ji yra reali, ar tikrai suprantate, kas vyksta Turkijoje, ar suprantate, kad uh, Erdoganas į Kurdistano piliečius tremia, žudo. 138 parlamentarai neteko imuniteto, <clears throat> greunami miestai. Bet kalbant apie parlamentarus, tai juk žmonės, kurie turi žmonių suteiktus įgaliojimus jiems atstovauti. Taigi stebime dvi veidystę, dvi gubus standartus. Gerbiamas komisarė, norėtumėm žinoti, ką komisija mano ir kokius veiksmus ketina inicijuoti Turkijos atžvilgių. Sakote, kad išliksite budrus, esate sunerime, tačiau to nepakanka. Negalime leisti, kad mes taptume įkaitais kaip e, pasipriešinti Erdoganui, kaip pasakyti, kad mūsų susitarimas dėl pabėgėlių nėra. E, atrišantis jam rankas ir leidžiantis daryti, ką nori, negerb, negerbent pagrindinių žmogaus teisų ir laisvių, turime jas apginti. Pon, pone Šakė, vieną minutę. Mike. Sijunkite mikrofoną. You, Ačiū. Ačiū pirmininkė. E, komisija ir valstybės narės darė didžiulius kompromisus e, e, Europos vertybių atžvilgių. Mes jas silpninome. Tas, tų vertybių sąskaitą mes bandėme susitarti su Turkija, arba bent jau taip atrodo. Jei ka, Turkija įgyvendins 77 kriterijus, dėl kurių susiturė 2013 metais su ES, kada tai įvyks? Ir e, kovos su terorizmu įstatymai nuolatos pažydinėjami. Reikia kovoti su terorizmu, tačiau Turkijos parlamento nariai turi atsiriboti nuo smurto, nuo teroro. Tačiau jie turi galimybę atstovauti savo rinkėjus demokratiškai. Sprendimas masiškai panaikinti Turkijos mm, parlamento narių imunitetą tikrai e, nėra e, išmintingas. Komisijos narys, kalbėjote apie įstatymą viršenybę kaip svarbiausią dalyką. Aš raginu Jūs pasiekti, kad mes ES elgtumėmės pagal tarptautinę teisę ir kad Turkija elgtųsi taip pat. Negalime sauliaisti į tolesnius kompromisus nei imigracijos klausimais, nei kovos su terorizmu įstatymų reformose, jei Europa nori išlikti, išlaikyti savo įvaizdį pasaulyje ir išlikti lyderę. Ponas Hadži Džordžiju. Aš norėčiau išreikšti užuojautą vakar ter, įvykusio teroristinio išpolio aukų šeimoms. Tai, tai precedento neturintis barbariškas aktas. Tačiau Erdoganas, Erdogano veiksmai priliksta didžiulės bombos efektui, e, jo veiksmai Turkijos Respublikoje. Kurdai persekiojami, vėjami iš savo namų. Uh, O tikslas e, dominuoti kurdų atžvilgių. ES privalo elgtis oriais dėl savęs pačios, savo pačių atžvilgių. Mes negalime sudaryti įspūdžio, kad mes susitaikome su faktu, jog Turkija turi 3 milijonus pabėgėlių ir išnaudoja tą faktą e, santykiuose su europiečiais. Turkijos prezidentas privalo gauti labai aiškę žinę apie tai, kad tai kad jo veiksmai žlugdo santykius su Europos Sąjunga. Pone Keller, ačiū. Imuniteto atšaukimas be abejonės yra nukreiptas į HDP partijos narius, o siekis aiškus - nutildyti HDP frakciją ir netgi partiją. Tai visiškai nedemokratiška taip kriminalizuojama visa demokratiška partija atstovaujanti nemenka gyventojų dalį, didelę rinkėjų dalį. Ir ne tik e, kurdai balsavo už HDP partiją, daugybė žmonių patikėjo kitokią Turkijos ateitimi. Žmonės, kurie protestavo dėl geresnio gyvenimo, žmogaus teisų, žodžio laisvės, visų dalykų, kuriuos mes atstovaujame. Todėl mes turime tos žmonės paremti. Uh, Tikrai gėda, kad Turkijos konfliktas vėl iškilo į viešumą. Taip pat tenka apgailestauti, nes Erdoganas e, ieškojo tvarių sprendimų, bet vėl grįžome į nulinį tašką. Šimtai e, civilių žuvo, e, apšaudomi gyvenamieji namai ir tai tikrai nėra e, priemonė kovoti su terorizmu, tai, tai priešinga Tikrai gaila, kad prarastas taikos procesas. O ES ir pačios ES narės turi labai kritiškai pasisakyti, turime aiškiai pasakyti, kokias vertybės mes atstovaujame. Neturime tylėti, kai nutildomi tie, kurie bando kalbėti. Praeitie esame padarė daug klaidų ES ir valstybės narės. Mes sustiprinome Erdoganą ir turėtume nebekartoti tų klaidų, turėtume paremti tuos žmonės, kurie gina tas pačias vertybės kaip ir mes. Tik tuomet galėsime dirbti siekdami geresnės Turkijos. Ponas Oberma yra vienai minutiai. Pirmininkė. Na, kas mokės kainą, paklausė Erdoganas, kai atėmė imunitetą 138 opozicijos nariams kiaužės 20 dieną. Kaip mes reaguojame? Niekaip nereaguojame. Mes ignoruojame tą faktą ir toliau deramės su jais dėl pabėgėlių. Mes suprantam, kad Turkija demontuoja demokratiją, o mes tuo tarpu žadame jiems vizų režimo palengvinimą, milijonus ir panašiai. Turkija mumis naudojasi, vedžioja mus už nosies. Ir visa tai tik todėl, kad galėtume padėti poniai Merkel, kuris su savo uh, atvira migracijos politika netrukus nuves visą Europą į didžiulę katastrofą. Reikia kažkaip mobilizuoti turkus gyvenančius Vokietijoje ir pasi, kad jie pasipriešintų tam, kas vyksta Turkijoje, kad nebūtų tylima apie tai, kas buvo padaryta su armenais. Taigi prašau atkreipti į tai dėmesį. Dėkojame toliau ponas Mikė. E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 Adolfas Hitleris taip pat nusprendė nesuteikti opozicijai teisų ir praėjus keliems mėnesiams e, opozicija apgailestavo, kad nepaprieštaravo tokiam sprendimui, nes Hitleris įgyjo absoliučią daugumą. To, dabar e, Erdoganui pavyko sunaikinti dvi opozicinės partijas ir jis turi tokią daugumą, kuri leidžia jam daryti, ką jis nori. Ir dvi partijos parėmusios jį šiame e, veiksme tikrai to, to pasigailės. Taigi, klausimas, kodėl mes, ES, palaikome Erdoganą? Aš matau tik vieną atsakymą. Iš 30 milijardų, kuriuos Erdoganas gavo, e, e, jis tikrai pasilaikė dalį lėšų. E, o Bundestago sprendimas aiškiai atskleidė, kad ponios Merkel įtaka yra tikrai mažesnė nei galėtume manyti ir Vokietijos parlamento nariai pasielgė taip, kaip norėjo, apkaltino Turkiją. Tai yra kelias, kelias, kuriuo reiktų eiti. Tie, kurie panašus į mm, Erdoganą, yra kelia grėsmę visai Europai, nes Turkija E, gali tapti tikrai didelė grėsmė Europai, kai ta emigrantų srautas išsisklaidys. Pone Šoiro, vienai minutėjai. Ačiū. Komisijos nariai, manau, kad šiandienos jūsų atsakas buvo netinkamas. Tikiuosi iš Europos komisijos aiškaus E, pasmerkimo ir atmetimo pre, Turkijos prezidento žingsnių, kuriais libuojama šalyje demokratija ir pluralizmas šalyje. Ir aš buvau vienas iš tų, kurie pasakė už Turkijos ir ES susitarimą. Man tai yra aiški žinia, kad e, įmamasi veiksmų iš, prieš parlamento narius iš e, kurdiškos partijos. E, gėda ir gėdinga taip pat ir, ir kitų partijų reakcija. Jei ES nori be vizio režimo su Turkija, Turkija privalo tenkinti statymo viršenybės reikalavimus bei ginti piliečių teisės. Jei to, tie reikalavimai netenkinami, Europa negali toliau dėrėtis dėl be vizio režimo su ta šalimi. Ačiū. Jums yra melinoji kortelė, kurią kelia ponas Šonės. Ponas Šonė. Ačiū, pirmininkė. Pone, jūs e, kalbate labai ryštingai ir aš pritariu kai kuriems jūsų tenginiams ir kiti šios kalbėtojai šioje salėje taip pat pasisakė labai griežtai ne tik komisijos, bet Turkijos atžvilgių. Bet yra viena es valstybė nari Vengrija, o e, Viktor Orban, šalies vyriausybės vadovas, e, paminėjai, yra pareiškęs, kad Putinas ir Erdoganas yra pavyzdžiai, kuriais reiktų sekti ir nekartą tai padaręs. E, man įdomu, kada jūsų frakcijai pradės reaguoti į tokio pabudžio teiginius. Ano, já tedy odpovím na tuto vaši otázku. Um... Atsakysiu jūsų klausimą. Mano nuomonė, ponas Putinas nėra pavyzdys, nėra sektinas pavyzdys nei ponas Erdoganas, nes jis e, riboja piliečių teisės bei demokratiją. Ponas Valenhauser vienai minutiai. Dėkoju. Kolegės ir kolegos, parlamentinis imunitetas yra teisinis gėris egzistuojantis kiekvienoje demokratinėje visuomenėje. Imuniteto panaikinimas yra išimtinis dalykas, ir jis gali vykti tik tai patikrinus kiekvieno atveju atskiras sąlygas. Tai, kas vyksta dabar, iš tikrųjų kelia didžiulį nerimą, nes tai yra kolektyvinė bausmė. Nubausti yra tie, kurie yra žinomi. Pavyzdžiui, parlamentaras Demirtaš, kuris visai neseniai buvo atvykęs į socialdemokratų frakciją kaip svečias, kolega Uka, kuris buvo netgi mūsų parlamento narys. Taigi šie įvykiai yra absurdiški Ir mes dar atsimename pokalbius su šiais abiem kolegomis, kai jie prašė mūsų pasistengti išspręsti kurdų klausimą taikiai. Ačiū, toliau kalbės ponas Tanok. Pusantros minutės. Parlamento imuniteto atėmimas ir e, teisinių bylų iškėlimas galbūt demokratinėje visuomenėje būtų toleruotinas, jeigu tai būtų pagal uh, teisės aktų nuostatas, bet šiuo atveju tai yra politiniais motyvais padiktuoti veiksmai, skirti susilpninti HDP pajėgas. E, prezidentas Erdoganas siekia e, smokti PKK kovojančiai pietryčių Turkijoje, jis bando e, pademonstruoti, kad pats yra stiprus, stato pilis ir jis nori pataisyti konstituciją be referendumo, taigi daro viską, kad to pasiektų. E, naujas ministras pirmininkas e, taip pat veikia, nesilaikydamas partijos linijos. E, NHP partija, kuriai 20 metų vadovauja vienas lyderis, atrodo dabar susitarė su Erdoganu, nors anksčiau jie buvo tarpusavio priešininkai. Ir vien, vienas kitam padeda, o demokratija bei teisės viršenybė Turkijoje patiria didelius išpolius. Tai dar vienas Erdogano laimėjimas, sumenkinant mūsų vertybės, demokratinės vertybės, einant autokratijos keliu. Kaip šalis kandidatė, Turkija ES turi didelę vertę, kaip galima partnerė, pavyzdžiui, suvaldant pabėgėlių krizę. Tačiau Erdoganas savo valstybę paverčia e, senovišką. E, prieš 30 metų gyvavusią valstybę. Pone Vaigal, vieną minutę. napadi podtikanjem subverzivnih namenov in zarot vse. E, parlamente e, užsipuolami kiti kolegos kaltinami sąmokslu ir būtent ir tai vyksta Turkijoje, šalyje, kur yra mūsų strateginė partnerė. Ir viskas uh, e, baigėsi tuo, kad buvo nuspręsta atimti iš parlamento narių imunitetą. Tai reikia pasmerkti. E, Turkija susiduria su terorizmo problemomis, regioninėmis problemomis, ir, o mes esame draugė su, su ta šalimi. Blogiausia galimybė, e, kurią e, Erdoganas pasirinko ir kurią mes smerkėme, e, tai autokratiškas režimas Turkijoje. E, galime klausti, ar dar yra laiko iš naujo apibriežti bendrus interesus. Mūsų sąjungininkai, kalbėtas nutrakas, paneveržė vienai minutį. Ačiū, ponė pirmininkė, vakar. E, birželio 7-ąją Recipas Erdoganas paskelbė apie konstitucijos peržiūrą, pagal kurią galima e, atimti e, imunitetą iš 138 parlamento narių, iš jų 30, 53 nariai iš HDP partijos. Tai simboliška. Erdoganas nori parodyti, kad jis viską kontroliuoja, bet kokią kainą. Mes jau ne, nekalbame apie autoritarinį režimą, nes daug kas pasakyta. E, bet manau, kad peržengta nauja raudonoji linija. Kal, e, mes, mus įma neraminti prezidento Erdogano Turkija. E, su, esame suteikę Sakro apdovanojimą Leilai. Tačiau atrodo, kad e, tie žmonės rizikuoja vėl patekti į kalėjimą, nes jų nusikaltimas tai žodžio laisvė, naudojimas į žodžio laisvę. Mes negalime tylėti kaip parlamento nariai. Aš norėčiau kreiptis į, į jūs paraginti būti solidariais, kad paremtume tuos parlamento narius. Ir manau, kad mes žodžiais e, įvykdysime labai svarbų politinį aktą, kuris atitinka mūsų vertybės. Ponas Maragal, vienai minutį. Dėkoju, pirmininkė. iš HDP dabar atimtos teisės, nors tik prieš metus ši partija buvo išrinkta į parlamentą Turkijoje ir gavo net 13 procentų visų parlamento vietų. Kaip drastiškai pasitė situacija per metus? Dabar iš visų HDP narių atimtas parlamentinis imunitetas. Visi buvę parlamentarai dabar yra visiškai bejėgiai teisės saugos požiūrių. Mes tikėjomės, kad Turkija taps demokratinė valstybė prieš metus ir taip atrodė įvykus tiems rinkimams, o dabar viskas drastiškai pasikeitė. Pras, per metus įvyko ir ginkluotų konfliktų, buvo šaudoma į savus, į savo piliečius, Buvo imtasi labai abejotinų iniciatyvų ir islamo valstybės atžvilgių ir kovoje su ją, o dabar dar ir štai kas. Kolega Epitidėjos, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Prieš keletą dienų Turkijos parlamente buvo nuspręsta panaikinti 138 parlamento narių imunitetą. Ir Trečioji pagal dydį politinė jėga HDP buvo visiškai iš, eliminuota iš politinio gyvenimo. 103 jos par, e, nariai neteko imuniteto. Tai nusikaltimas. Reikia sustabdyti bet kokias diskusijas su Turkija. Tuo tarpu Turkijos prezidentas Erdoganas teigia, kad jis dabar galės imtis persekiojimo veiksmų prieš šiuos buvusius parlamentarus pagal antiteroristinį įstatymą. Jis nori, kad ši partija būtų sunaikinta, kad ji netektų bet kokios politinės įtakos. Tai, ką dabar daro Turkijos prezidentas, yra antidemokratiška, tai tikrai prisidės prie prievartos stiprinimo ir taip jau įtemptoje situacijoje Turkijoje. Tačiau dar stebina ir tai, kodėl mes stebimės. Mes juk lygi šiol toleravome tai, ką sako Erdo, sakė Erdoganas. Mes skatinome jį bendradarbiauti su mumis, prašėme jo šio bei to. Dėl to, kad norėjome sureguliuoti migrantų srautus. Mes toleravome tai, ką jis daro. Jūs parlamente toleravote tai, kad graikų politikai graikų kilmės politikai buvo uždaryti į kalėjimus, nors buvo išrinkti į parlamentą. Taigi tada mes toleravome tai, o dabar staiga piktinamės. Taigi dabar mano klausimas yra, ar čia yra sprendimas koks nors, mes juk elgėmės nesažiningai. Ar mes dar turime drąsos pasakyti Erdoganui tiesą, nutraukti dėrybas, ar jūs turite tam drąsos, ar jūs galite pripažinti PKK kaip partiją. Dėkoju. Ponios ir ponai, Europai reikia Turkijos, o Turkijai reikia Europos. Bet visiems mums reikia gerbti žaidimo taisyklės, o tai dabar tikrai nevyksta. Turkijos konstitucijos pakeitimas, kuris atims opozicijai imunitetą, yra politinis sprendimas. Tai rimtas žingsnis, kuris turės rimtų pasiekmių ateityje. Jeigu Turkija nori bevizio režimo su ES, ji turi pakeisti savo teisės aktus ir vyriausybė tikrai neturi jokius, jokios teisės persekioti demokratiškai išrinktą vyriausybę. Vis dėlto Turkija yra mūsų svarbus partneris ir mes matome, kokių tragiškų pasiekmių turi dabartiniai Turkijos veiksmai. Mm, tai matyti iš tų prievartos aktų, kurie, kurie vyko dar vakar. Dėkojame toliau, ponė Valenciano, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Iš šios diskusijos vyksta praėjus vos vienai dienai po siaubingos atakos smogusios Stambului vos vakar. Taigi pasinaudodama progą siunčiu pačius nuoširdžiausius užuojauto žodžius nukentėjusiųjų aukoms. Tikrai Turkija turi tęsti kovą su terorizmu, neaukodama demokratijos ir laisvės. Tai yra mūsų žinia. Mes visada rėmėme ir remsime šią šalį kovojant su terorizmu, tačiau nuo to negali nukentėti, ter, nuo to negali nukentėti demokratija, žmogaus laisvės. Blogų žinių matome, jų yra dėl to, kad Erdoganas ir žurnalistus įkalina, ir teisininkus nušalina nuo pareigų, ir moterų situaciją apsunkina. Tai iš tikrųjų labai labai bloga žinia. Vos vakar Erdoganas pats e, savo pasisakymo metu tai išdėstė, o kai dėl parlamentarų imuniteto atėmimo, tai dar vienas e, e, ženklas, kad apribojama teisės viršenybė Turkijoje. Turime padaryti viską, kad Erdoganas tokius veiksmus nutrauktų ir savo šalį vėl gražintų į demokratijos kelią, taikos kelią. Turkiją visuomet vertiname kaip partnerę. Pone Henkel, vieną minutę. Iš islamo šalių tame regione Turkija buvo viena iš nedaugelio, kuri ėjo demokratijos keliu, kuri šiaip taip gerbė žmogaus teisės ir sulygino moterų ir merginų ir vyrų teisės. Dabar dar tokioms šalims galime priskirti ir Tunisą. Erdoganui, kaip ir kiekvienam diktatoriui, reikia priešų. Toks priešas jam tapo kurdai. Tačiau HDP partija turi stipriau atsiskirti nuo kurdų PKK, kuri yra teroristinė organizacija. Sakykime, HDP nariai dalyvavo vieno kurdų savižudžio laidotuvėse. HDP vadovas Demitaš tiesiog pernelik lengvina Erdogano gyvenimą, leidžia jam paskelbti jį savo priešų, uh, ir taip stiprina diktatūrą, kuri ir toliau apsunkina ir kurdų, ir pačių turkų gyvenimą. Ačiū. Dėkojame. Toliau ponas Krisogonos. Vieną minutę. Pusiau autokratinis Turkijos režimas vis e, labiau atsitraukia nuo parlamentarizmo ir tampa atvira diktatūra. Erdoganas ir jo pavaldiniai vadovaujasi neapykanta ir tokiu būdu siekia e, konsoliduoti savo pajėgas, e, tarsi bandoma grįžti prie bizantiškų e, tais, Bizantijos taisyklių bandoma e, daryti tai, kas buvo Konstantinopolė prieš 600 metų, kai osmanai prieš e, krikščionis e, vykdė genocidą. Prieš, tokia situacija vyko ir prieš šimtą metų toje teritorijoje, o dabar e, tu, e, kurdų mažuma supriešinama su turkų dauguma. E, ir HDP partijos atstovai mm, neteko imuniteto, kad e, vyriausybė nepatirtų opozicijos. Bet e, mes turime pritaikyti politinės ir ekonominės sankcijas. Pone Liunačiak, E, vakar buvo simbolinė diena, nes praeitais metais tą pačią dieną HDP laimėjo istorinę pergalę. Už šią partiją e, balsavo ir turkai. Ja parėmė progresyvus viso pasaulio liberalai, kurie buvo suinteresuoti Ankaros liberalėjimu. Taigi nieko nenustebins tas sutapimas, kad vakar, būtent vakar Erdoganas pasirašė dekretą dėl 138 HDP parlamentarų imuniteto temimo. Ir iš tikrųjų tokiu būdu jis panaikino rinkimų įvykusių praeitais metais rezultatus. Tai yra didelis išpolis prieš demokratiją. Taigi kviečiu Europos parlamentą pasirūpinti, kad Turkija negalėtų šitaip elgtis ir kad būtų užtikrinta teisės viršenybė valstybėje Tik su tokia valstybė mes galim bendradarbiauti ir kartu spręsti solidarumo krizės ir pabėgėlių problemas. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Kefalai Janis vienai minutį. Ačiū pirmininkė. Norėčiau išreikšti norčiausią užuojautą bei susirūpinimą dėl paskutinio teroristinio išpolio Stambulo centre norėčiau išreikšti susirūpinimą ir liūdėsi, nes pirmą kartą nuo 1934 metų, praėjus 8 metams, Turkija leidžia e, skaityti iš Korano per Ramadaną Agė Sofijos mm, viduje, tai yra pasaul, pasaulinės reikšmės paminklas e, ginamas UNESCO. E, Mes norime demokratiškos Turkijos, kuri būtų stabilizuojančių veiksnių regione. Turkijos, kuri užtikrintų saugumą ir gerovę savo žmonėms. Tačiau Turkija tolsta nuo demokratijos dabar. Ji slysta į autoritarnį režimą su islamistiniais, su islamo elementais, ji tolsta nuo ES ir tai yra jos Turkijos vadovų nuopelnas. Ponas Benifi. Vakar AKP partija pristatė konstitucijos pakeitimą dėl selektyvaus parlamento narių imuniteto atėmimo. Tai yra tikrai neraminantis žingsnis. Prezidentas Erdoganas kalbėjo apie istorinės reikšmės žingsnį šalį. Tikrai taip ir yra, nes tai reiškia, kad atsisakoma visų vertybių, kurias puoselėje ir atstovauja Europos Sąjunga. Bet prieš keletą savaičių mes parengėme laišką, bandydami pasipriešinti tokiai įvykių eigai ir uh, paklausyti, paraginimo paklausyti proto balso. Bet Erdoganas nori pasitelkti slaptas tarnybas, e, kovoja su terorizmu, tai dar vienas žingsnis netinkama kryptimi. Tai kelia didžiulį susirūpinimą. Aš norėčiau taip pat pareikšti užuojautą uh, e, pastarosiamis dienomis Turkijoje žuvusių terorizmo uh, aukų šeimų nariams. Pono Čambatski vieną minutį. Ačiū pirmininkė, gerbėmi kolegos. Dar kartą Turkija vadovaujama Erdogano įrodė, kad jai visiškai nerūpi demokratiški principai. Turkijai ne vieta Europos Sąjungoje. Sprendimas e, atšaukti 138 Turkijos parlamento narių imunitetą yra smūgis demokratijai. Tai yra valymas. E, bandymas e, išvykti iš parlamento e, prokurdišką partiją. Iš tikrųjų nenustepčiau, jei po viso šito Turkijoje kirtų, kiltų pilietinis karas po įvairiausių išpolių. Manau, kad turime sustabdyti Erdoganą. Uh, Komisija ir taryba turėtų pasiremti žmogaus teisų nuostatą ir išaldyti visas dėrybas su Turkija. ES gina Europos vertybės, o dabar atėjo laikas imtis veiksmų ir įrodyti, kad Turkija negali būti mūsų partnerė. Turkija mus šantažuoja. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai ne tik išpolis prieš 138 narius, kaip ką tik buvo pasakyta, tai išpolis prieš tuos, kurie nori demokratiškos sistemos Turkijoje. Ir manau, kad mano kolegos aiškiai e, pasakė, kad Erdoganas trypia demokratiją, todėl mūsų parlamentas turi nusiųsti aiškiai žinę prieš Erdogano strategiją, bei taip pat paramos žinę tiems parlamento nariams ir e, toms jėgoms, kurios nori, kurios bando iš paskutinių iš, inicijuoti demokratišką dialogą parlamente. Tačiau Erdoganas ir armija E, žlugdo tokią galimybę, daro viską, kad tai būtų neįmanoma, o Europos komisija yra tikrai susirūpinasi, bet mums reikia daugiau. Susitarimas su Turkija, valstybių narių sprendimas ties, tiesiog duoti pinigus Turkijai, tačiau kaip su tomis pasibaisytinomis sąlygomis, kuriomis dabar gyvena pabėgėliai Turkijai ir kaip su kurdų žudimu. Ponas Karas, ponė komisarė, ponios ir ponai nors aš ir esu už ES ir Turkijos susitarimą dėl pabėgėlių, iš įsitikinimų, bet aš labai su nerimu stebiu tai, kas vyksta Turkijoje, tai yra nepriimtina ir aš manau, kad tai, kas vyksta dabar parlamente, šitas pasipiknimo šūksnis yra tikrai teisingas ir teisėtas. Nubraukti 138 parlamentarams, o ypač opozicijos, demokratiškai rinktos opozicijos nariams imunitetą yra visiškai neleistina Taip politinė mažuma yra paprasčiausiai atskiriama nuo visuomenės, nuo parlamento ir taip negali būti. Jeigu parlamente baudžiama opozicija, jeigu ji yra tokiais būdais tildoma, tai jau nebėra demokratija, tai nesuderinama su teisinės valstybės principu ir mūsų vertybėmis. Ir reikia pasakyti tą atvirai. Turkija teisinės valstybės požiūrių, demokratijos požiūrių eina ne tuo keliu ir jai negali būti atleista. Dėkoju. Toliau ponia Gomes. Dvi minutės. Turkijos e, įstatymo viršenybė iškilo grėsmė. E, tokios reikia pasmerkti tokius teroristinius išpolius kaip vakarykštis Stambulė, tačiau tie dalykai susiję. E, buvo nuspręsta atimti 138 parlamento narių imunitetą. Tai tikrai išpolis prieš HDP partiją. E, kurdų mažuma yra persekiojama. O Turkijos vyriausybė ir Erdoganas e, užsipuola trypę Kopenhagos kriterijus, nes e, užsipuolė demokratiškai išrinktus narius. E, taip pat ignoruojamos ataskaitos apie tai, kad demokratijos padėtis Turkijoje blogėja ir kad netenkina jokių kriterijų. Nežiūrinti tai, mes čia šiandien kalbame apie tai, kaip e, reaguoti į pabėgėlius rautą iš Turkijos, ponas Mikels. Pane Mišels, vienai minutiai. Ačiū. Kolegės, kolegos. Kaip Europos parlamentarai reaguoja į tai, kad Turkijos parlamente yra atimamos teisės parlamentarams? Žandunde, turkų žurnalistas, aprašė savo šalį taip. Turkijoje gali laisvai prekiauti, jeigu esi pasiryžęs mokėti atitinkamą kainą. Panašiai galima kalbėti ir apie parlamento mandatą, nes HDP priklausantiems parlamentarams dabar reikia mokėti tokią kainą. Pavyzdžiui, už tai, kad jie dalyvavo taikos demonstracijose, jiems tenka atsisakyti mandato. Gana kalbų, gana apeliacijų, ponios ir ponai. Komisija tyli, taryba tyli. Mes kaip parlamentas turime nepritarti vizų liberalizavimo režimui Tačiau iš kitos pusės Europos e, parlamentarams Turkijoje reikia pagalbos iškart. Bundestagas yra parengęs projektą pavadinimu Parlamentarai saugo parlamentarus. Kolegės ir kolegos, parenkime ir mes tokį projektą. Paremkime demokratijos viltis Turkijoje. Dėkojame. Toliau ponas Mavrydės. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Įstatymo viršenybės bei demokratijos taisyklės Turkijoje buvo e, sutryptos seniai. Tai apie ką kalbame dabar yra daug blogesnis dalykas. Stebime tylų genocidą vykstantį Turkijos provincijose kur, kurdiškose Turkijos provincijose, kur e, žudoma daugybė žmonių. O ir dabar Erdoganas e, atėmė imunitetą iš jam besipriešinančių parlamento narių HDP partijos, vienintelės uh, tikros opozicinės partijos. Tačiau uh, susidūrusi su, su Erdogano smurtu, opozicija reaguoja taikiai Kai kurie iš mūsų esame pasiryžę pademonstruoti individualų solidarumą kurdų parlamento narių atžvilgių. Pone Sakorafa, vienai minutį. Gerbėmiai kolegos, ponė komisarė, šios diskusijos įrodo, kad mes ignoruojame, nekreipiame dėmesio, užglaistome tragiškus įvykius Turkijoje dėl mūsų šalių labo. Bet e, susitarimas dėl pabėgėlių nepateisina to e, negriežtumo Erdogano atžvilgių. Toks mūsų požiūris leidžia Erdoganui persekioti opoziciją, mm, opozicinės partijas, akademikus, žurnalistus ir taip toliau. Pastarasis veiksmas mm, parlamentarų atžvilgių ir yra tokių mūsų neryštingų veiksmų pasiekmė. Mes turėtumėm griežtai pasmerkti imuniteto atėmimą šiems parlamentarams, bet gerbiamas komisarė, tai nėra vienintelis išpolis, tai yra tik viena e, išsamaus plano dalis. Tas planas paveiks visą regioną, taigi jūs turėtumėte peržiūrėti politiką Turkijos atžvilgių, netgi numatyti sankcijas. Ačiū. Minučiai. E, ponas Panzeri, vieną minutę, 30 sekundžių. Ačiū pirmininkė. po to, kai buvo panaikintas šių parlamentarų imunitetas, po to, kai buvo Teisingumo teisme atmestas ieškinys dėl, iš HDP, e, matome, kad dabar bandoma pakeisti um, teisinę sistemą ir koncentruoti visus įgaliojimus Erdogano rankose mes turėtumėm į tai jautriai reaguoti ir atspindėti mūsų santykiuose su Turkija. Padaryti viską, kas nuo mūsų priklauso dėrybų keliu, kad sustabdytumėm tokius veiksmus. Negalime kalbėti apie situacijos stabilizavimą, ir vien tik tai remti e, pabėgėlių krizės valdymo valstybėje, kuri nesilaiko demokratinių vertybių. Mes turėtumėm para, paramą aiškiai susijęti su tam tikromis sąlygomis, o būtent teisės viršenybės ir žmogaus teisų apsauga. Ponas Papadakis vieną minutę. Ačiū pirmininkė. E, sprendimas panaikinti parlamentarų imunitetą yra vienas iš daugelio nedemokratinių veiksmų. O galutinis tikslas yra suteikti kuo daugiau įgaliojimų Erdoganui. Tai reiškia, kad HTP e, parlamentarai nebuvo vienintelis uh, uh, ministro pirminko taikinys. Visas parlamentas dabar yra, uh, jo, jo įgaliojimai sumenkinami ir Mes turime suprasti, kad tai ilgainiui paveiks ir mūsų susitarimą su Turkija. Leila Azala po to, kai buvo panaikintas jos imunitetas, dešimt metų kalėjo. Dabar jai vėl kyla grėsmė, tai yra aiškus parlamentarų teisų pažeidinėjimas, pabloginsanti situaciją įtampą, sukurdų mažumą padarysiančią dar sudėtingę didesnę. Ribojama išraiškos žodžio laisvė žurnalistų laisvė, bandoma užgneušti spaudą ir uh, problemos dėl Kipro sprendimo. Sprendimas taip pat parodo, kad Turkija dar labai toli demokratijos. Dėkoju, dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Pone Šor, pirmasis. Jogról általánosságban sokat vitatkozhatna. Europos parlamentas šiuo klausimu gali diskutuoti kiek nori. Mano valstybėje daug parlamentarų bando pasislėpti už imuniteto, bandami, bandydami išvengti atsakomybės už netinkamus veiksmus. Bet kalbant apie Turkiją, ne apie tai eina kalba. E, tai tapo priemonė, kuri bus nukreipta prieš vieną partiją, prieš mažumą, nes mažuma neteks teisų. O e, Turkijos vadovybė elgėsi taip tam, kad nuo e, valdžios nušalintų vieną iš partijų, tai yra smūgis į veidą teisės viršenybei, demokratijos vertybėms ir tai nepraeis be pasiekmių. Manau, kad toks e, Erdogano sprendimas nutolina Turkiją nuo europinės perspektyvos. Ir mes turėtumėm labai aiškiai pasakyti Turkijai, kad ji turi e, laikytis žmogaus teisų, Turkijos teis, mažumos teisų, o Europa negali apsimetinėti, kad viskas yra taip, kaip turi būti. Grazie, Presidente. Con la revoca dell'immunità parlamentare. Dėkoju, pirmininkė parlamentinio imuniteto panaikinimas reiškia, kad šimt, daugiau negu 130 opozicijos narių nebegali dalyvauti parlamentinėje veikloje. Tai yra autoritarinis valdymo būdas. Tokia sistema negali egzistuoti. Ji leidžia mums rimtai abejoti teisinės valstybės principų egzistavimu Turkijoje. ir gydytojai be sienų klasifikavo Turkiją kaip šalį, kurioje daugiausia pavojų kyla žurnalistams, kuriems taikoma prievarta ir jiems grėsia sankcijos. Kadangi Turkijoje nuolat pažeidžiama teisinės valstybės principai, ES galų gale turėtų susimastyti, ar verta tęsti Turkijos dėrybas dėl stojimo. Pone Konečna. Kolegės ir kolegos. Turkijos parlamentas priėmė vyriausybės pasiūlymus ir to sprendimo pasiekoje daugybė parlamentarų neteks imuniteto. Visi žino, prieš ką nukreipti šie veiksmai, prieš HDP partijos narius. O mes deramės su tokiu režimu, su tokia valstybė, kuri nėra demokratinė valstybė, kuri kovoja su kurdais bet mėgina kovoti ir su islamo valstybė. Žaidimas nešvarus, bet jeigu ES žais šitą žaidimą su Turkija, ji pakenks kurdams ir nelaimės karo su IS. Komisija tyli, o mes norim sužinoti, ką komisija ketina daryti. Jums reikia rimčiau žiūrėti į šią problemą. Priešingų atveju Turkijos piliečiams bus dar sunkiau. Ir už tai jie galės padėkoti jums. Dėkojame. Toliau ponas Kuzo. Dėkoju, pirmininkė. Komisija yra neva susirūpinusi, pasakė komisaras. Akivaizdu susirūpinusi. Tačiau ar labai susirūpinusi, čia dar klausimas. Pabėgėlių deportacijo Pabėgėlių problemos Turkijoje niekada dar nekėlė tokių didelių susirūpinimų komisijos akise. Taigi, ar tikrai komisija tokia susirūpinusi yra klausimas? O dabar Turkijoje bombarduojami kurdų, gyven, kurda, kurdų gyvenamos vietos ir tai, kas vyksta Turkijoje, apskritai yra valstybės perversmas. Tuo tarpu mes žiūrim į kitą pusę ir tarėmės su Turkija, mėginame ieškoti susitarimų, kažkokių tarpusavio supratimo, sąlyčio taškų ir panašiai. O PKK vis dar yra terorist, skelbiama teroristinė organizacija. Dėkoju. Toliau žodis komisarui. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Ši diskusija parodė, kad mes visi šitą dalyką matome vienodai. Mes visi sutinkame, kad šis sprendimas yra visiškai nepriimtinas. 138 parlamentarams vienu įpu atimti parlamentinį imunitetą yra neteisinga jokiomis sąlygomis. Tesnės valstybės principams tai prieštarauja, tai yra smerktina ir tai neatitinka jokių demokratinės valstybės principų. Aš pats buvau parlamentinio imuniteto tyrimų komitetų narių daugybę metų ir tikrai žinau, apie ką kalbu. Antras dalykas. Norime mes to ar nenorime. Mums dėja teks pripažinti, kad Turkija geografiškai yra toje vietoje, kur ji yra. Ji yra po Rusijos kartu su Egiptu ta šalis, kurioje yra daugiausia gyventojų gyvenančių tiesioginėje mūsų kaiminystėje. 90 milijonų piliečių gyvena tiesioginėje mūsų kaiminystėje netoli mūsų sienų. Taigi, ES turi turėti kažkokią politiką savo kaimyno atžvilgių ir turi kalbėti su juo apie dalykus, kur, apie kuriuos privaloma kalbėti. Todėl mes kalbamės apie migracijos krizę, apie pabėgėlių krizę. Buvo būtina intensyvesnės dėrybas vesti su Turkija šiais klausimais. Yra ir kitų sričių, kur reikalingas stipresnis bendradarbiavimas su šalimi kandidatė Turkija. Uh, Tokia situacija buvo būtina ir iš tos situacijos, iš tos susidariusios padėties mes sudarėme veiksmų planą, kuriame yra numatyta labai daug sričių. Viena iš tų sričių sako, kad mes remsime Turkiją kovoje su pabėgėlių krize. Ir visi sutarėme, kad šalis, kuri priima tiek daug pabėgėlių, turėtų turėti teisę būti paremta lygiai taip pat kaip ir kitos šalis, kuris priima pabėgėlius tame regione. Iš kitos pusės mūsų veiksmų plane yra pasakyta štai kas. Mes norime įlieti naujos ugnies į būsimas stojimo dėrybas, liberalizuodami vizų režimą arba bent paspartindami šį procesą. Man visuomet krito į akis, kad Turkija rodo iniciatyvą Ne Europa nori būti Turkijos nare, bet atvirkščiai. Turkija nori tapti ES nare, nori vizų liberalizavimo, nori vykti laisvai į Europą, ar kad piliečiai galėtų vykti laisvai į Europą. Mes sutiktume su tuo, jeigu bus įvykdytos sąlygos. Jeigu sąlygos nebus įvykdytos, tai nieko ir nebus, niekas neįvyks. Tokia yra dabartinė padėtis. Ir Turkija, kad ir ką mes sakytume, dabar juda priešinga kryptimi, negu kad mums norėtųsi. Aš norėčiau, kad prezidentas Erdoganas, kuris yra vis dėlto svarbiausias žmogus toje šalyje, atsakytų savo į klausimą, ar jis rimtai nori su mumis dėrėtis ar ne. Būtų tikrai gaila, kad visas tas laikas, kurį mes investavome į dėrybas, būtų praleistas veltui. Mes esame pasiruošę tolesniem dėryboms tik tai tada, jeigu yra išlaikytos mūsų sąlygos. Teisinės valstybės principai yra nediskutuotini, dėl jų negalima dėrėtis ir yra tik vienas jų įmanomas supratimas tik tai laikantis demokratinių žaidimo taisyklių, tokių, kokias mes esame nustatę ES ir pagal jas čia gyvename. Turėtume būti samoningesni, ponios ir ponai. Nei mes, nei jūs, niekas Europoje neturi bijoti prie Erdogano. Mes turim savo įsitikinimus, einame savo keliu, laikome savo principų, esame suinteresuoti gerą kaiminystę, bet atitinkamai pasiliekame savo teisę imtis mūsų principus atitinkančių veiksmų. Ir komisija, būkite tikri, nebejoja mūsų pozicijos teisingumu ir nesiuošia jokiame punkte nusileisti. Vis dėlto turite suprasti, kad negalime ignoruoti kaimynų. Dėrybos su jais yra visų mūsų interesas. Ačiū. Dėkojame komisarui. Toliau pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo nagrinėjimo.